Dear colleagues. Prangus kolegos. Prašau jūsų dėmesio, pradėsime komiteto darbą. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, Norėčiau pasveikinti kolegas iš Žemės ūkio komiteto atvykus į šį bendrą posėdį. Šiandieną jis vyksta kartu su moterų teisų komitetu. Mes apsikeisime nuomonėmis apie pranešimą skirtą moteriams ir jų vaidmeniui kaimo vietovėse. Tai yra svarbus klausimas. Abu komitetai nori pagerinti moterų gyvenimą kaimo vietovėse. Mes norime pasinaudoti šiuo pranešimu, kad pasiektume to tikslo. Daugelįje kaimo vietovių moterys susiduria su įvairiomis problemomis. Kyla įvairių demografinių iššūkių, žmonės išvyksta iš kaimo vietovių, Visą tai reiškia, kad klausimas ypač aktualus. Manau, diskusijos tarp dviejų komitetų bus labai įdomios. Manau, kad dabar galime nebeatidėliodami pradėti diskusijas ir pirmiausia perdusiu žodį pranešėjams. Pane Peter, FEM komiteto narė. Dėkoju, ponė pirmininkė kolegos, ponios ir ponai. Man labai malonu pristatyti šį pranešimą skirtą moteriams ir moterų vaidmeniui kaimo vietovėse. Aš labai laukiu tolimesnių diskusijų. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Ypač dėkoju savo pagalbininkiai Valentinai ir taip pat EPP patarėjai Katažinai. Gyvenimo ir darbo sąlygos kaimo vietovėse nėra vienodos valstybėse narėse, bet paprastai kaimo vietovėse trūksta atitinkamos socialinės struktūros ir paslaugų, kurios padeda kasdienėme gyvenime. Būtent todėl jauni žmonės išvyksta iš kaimo vietovių. Ši tendencija tiesiogiai veikia žemės ūkio politikos įgyvendinimą. Visą tai sumažina kaimo vietovių potencialą. Šeimos ūkiai yra pagrindiniai maisto gamintojai ir kažkur 30 procentų jų vadovauja moteris. Mes manome, kad labai svarbu yra pasinaudoti Žemės ūkio vystimosi fondo lėšomis ir raginti valstybės narės parengti papildomas programas moteriams ūkininkėms, tačiau nei viena valstybė narė to kol kas nepadarė. Moteris kaimo vietovėse nėra homogeniška grupė, jos vykdo skirtingą veiklą ir mes pabrėžiame, kad moteris rūpinasi šeima ir jaunais ir vyresniais šeimos nariais, bet dažnai tas darbas nėra nematomas, nors tai veikia moterų socialinės teisės. Dėl viso to mes manome, kad valstybės narės privalo tinkamai gyvendinti esamus teisės aktus tam, kad būtų kovojama su diskriminacija ir neteisingu moterų traktavimu. Moteris kaimo vietovėse rūpinasi ir maisto gamyba, ir aplinkosauga, ir šeima. Būtina pripažinti jų pasiekimus, kadangi moteris labai prisideda prie ekonominio ir socialinio kaimo vietovių vystimosi. Būtina, kad valstybės narės teiktų visą įmanomą informaciją apie prieinamą finansavimą ir priemonės moteriams kaimo vietovėse. Reikia pristatyti informaciją apie įvairius žemės ūkio fondus tam, kad būtų pagerintos moterų gyvenimo ir darbo sąlygos. Tai apima ir mokslo prieinamumą, ir e, įvairias e, paskolas moteriams e, ūkininkėms, moteriams verslininkėms. Būtina užtikrinti tvarų vystimąsi, kad moteris ir toliau galėtų gaminti aukštos kokybės maistą Europos piliečiams. Aš manau, kad siekiant visų šių tikslų, moterų indėlis yra būtinas. Dėkoju už jūsų įnašą ir laukiu tolesnių diskusijų. Dėkoju, ponė Petri. Dabar Žemės ūkio komiteto vardu pasisakys ponė Marija Lydėja Sandra Rodrygės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo kartu su manimi rengdami šį pranešimą. Aš norėčiau pakalbėti apie teisų aspektą. Apie tas sąlygas, kuriuose gyvena moteris kaimo vietovėse. Sakydami kaimo vietovė, mes kalbame apie labai skirtingas moteris, apie skirtingas profesijas. Bet tiesa yra ta, kad kaimo vietovėse iš esmės ekonomika yra grindžiama ūkininkavimu. Ūkininkų teisės vis dar nėra visiškai pripažįstamos. Todėl susidaro daugybė situacijų, kai buvimas ūkininkė nėra tinkamai vertinamas šeimos valdomuose ūkiuose, o tai yra dauguma ūkių Europos Sąjungoje. Labai dažnai moteriams visiškai trūksta apsaugos. Tarkime, šeimos ūkija tas asmuo, kuris teisėtai nėra žemės savininkas, negauna jokių teisėtų pajamų. O labai dažnai būtent moteris valdo ūkius, tačiau jos visai neturi jokių teisių į gamybą, į produkciją, negauna jokio atlyginimo, kadangi neturi teisių į patį ūkį. kasgi nutinka, jei išsiskiria pora, jeigu moteris praranda vyrą. Tokiu atveju moteris lieka tuščiamis kišenėmis, nors visą gyvenimą dirbo. Aš manau, kad mes privalome čia imtis veiksmų. Tikiu, kad šiame pranešime reikia galvoti apie ateitį ir apie bendrą nuosavybę. Ta nusivybė turi būti įteisinta, kai kalbame apie šeimos ūkius. Reikia, kad abu poros nariai turėtų tokias pačias teisės ir atsakomybės. Toliau. Norėčiau pakalbėti apie socialinę apsaugą ūkininkavimo srityje. Realybė daugelį valstybių narių yra štai kokia. Aišku, viskas priklauso nuo pačios socialinės apsaugos sistemos, tačiau yra tokių moterų, kurios e, negali atsisakyti darbo todėl kad e, nėra mokomos e, socialinis draudimas už jas. Ir dėl to atsiranda didžiulis e, skirtumas tarp vyrų ir moterų socialinės padėties. Negana to, tos moteris, kurios nemoka socialinio draudimo, atsiduria labai nepalankioje situacijoje. Taigi mūsų manimų būtina imtis veiksmų kad ūkininkės būtų draudžiamos socialinės apsaugos sistemos pagal ūkio pelną. Negana to, labai svarbu, kad moteris kaimo vietovėse gautų neprieigą prie viešųjų paslaugų. Tai yra taip pat ir pagalba prižiūrint vyresnius žmonės. Labai dažnai moteris turi rūpintis vyriausiais šeimos nariais arba vaikais. Moterys imasi šios veiklos kaimo vietovėse, tačiau jokios e, valstybinės paslaugos, valstybinės tarnybos nepadeda joms šiame darbe. Labai svarbu, kad kaimo vietovėse būtų užtikrinamos tokios viešusios paslaugos, specifinės paslaugos, kurios pagelbėtų ir tokiais atvejais, kai yra smurtaujama prieš moteris. Negana to, reikia siekti ir prevencijos smurto prieš moteris. Visi šie aspektai jau yra įtraukti į pranešimą. Aišku, labai gaila, kad tekstas yra ribotas ir dėl to negalime įtraukti visko, bet lauksime pasiūlymų, kurie praturtins pranešimą. Reikia, kad pranešimas iš tiesų atkreiptų dėmesį į moterų situaciją kaimo vietovėse ir ypač ūkiuose. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Sendra. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams iš abiejų komitetų. Pirmiausia, ponė Rans Garsie. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti abu pranešėjus su, su atliktų darbu. Esu tikra, kad nebuvo paprasta parengti bendrą dviejų komitetų dokumentą. Todėl labai esu dėkinga už šį darbą. Perskaičiau pranešimą ir norėčiau pakomentuoti kelias rytis. Tarkime, moters darbo pripažinimas. Aš čia pateiksiu pakeitimų. Ir kalbėsiu apie tokių paslaugų būtinybę, kurios leidžia užtikrinti pusiausvyrą tarp asmeninio gyvenimo ir darbo. Visoms moteriams yra sunku rasti tą pusiausvyrą, bet tai ypač sudėtinga kaimo vietovėse. Tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl moteris išvažiuoja iš kaimo vietovių. Ten jų gyvenimas yra sunkesnis, joms ten yra sunkiau suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą. Negana to, reikia daugiau kalbėti apie moterų atliekamą darbą. Juk moteris dalyvauja ir įvairiose asociacijose. Reikia didinti informuotumą. Reikia kalbėti apie tai, kad be tų moterų darbo kaimo vietovės situacija būtų kur kas prastesnė nei dabar. Aš norėčiau, kad būtų kalbama ir apie naujas technologijas. Moteris ir čia prisideda. Tos naujos technologijos gali pagelbėti moterų darbui. Pavyzdžiui, kai yra atveriamos naujos rinkos, labai svarbu, kad moteris, kurios turi verslą, galėtų patekti į tas naujas rinkas. Prie viso to gali prisidėti naujos technologijos. Manau, kad tam būtina rasti atitinkamų išteklių. Dar reikia kalbėti apie tai, kad daugiau moterų turėtų dalyvauti komitetuose, kurie yra atsakingi už uh, Mm, ūkio strategijas. Aš manau, kad moterys nedažnai įsitraukia į tokį politinio vystimo darbą. Nemažiau svarbus yra ir bendros nusavybės aspektas. Ir Ispanijoje, ir kitose valstybėse narėse labai dažnai moteris diskriminuojamos, nes nėra bendros nuosavybės. Reikia aiškiai kalbėti apie tą situaciją. Būtina, kad visos valstybės narės imtųsi veiksmų ir priimtų teisės aktus, kurie išspręstų šias problemas. Negana to, kvalifikacijos yra labai svarbios moteriams, jos aišku svarbios visiems žmonėms, bet moteriams kaimo vietovėse tai labai aktualu. Juk tai labai svarbu, jei moteris nori įsitraukti į darbą, tai tie įgūdžiai labai svarbus. Toliau. Turizmas. Moteris dalyvauja įvairiose vystimo projektuose, turizmo sektoriuje ir joms puikiai sekasi. Jos tikrai puikiai dirba, tai yra faktas. Todėl aš manau būtina užtikrinti ir mikrofinansavimą tam, kad moteris galėtų pradėti tokius verslus kaimo vietovėse. Aš manau, kad taip būtų galima prisidėti prie moterų veiklos šiame sektoriuje. Aš pateiksiu savo pakeitimus ir jie bus būtent tokie, kaip kad paminėjau. Dar kartą sveikinu pranešėjus. Dėkuoju. Dabar ponė Vifrid. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Tame pranešime yra nagrinėjami du skirtingi to paties klausimo aspektai. Jie yra susijęs su moterų padėtimi žemės ūkyje. Pirmasis aspektas visų pirma yra susijęs su moterimis verslininkėmis dirbančiomis žemės ūkio sektoriuje. Tai yra moterimis, kurios e, verčias yra įsteigusios tam tikras įmonės ir verčiasi kuninkavimo veikla. Neatsižvelgiant į, į tai, ar jos tai daro šeimoje, ar turi vaikų ir panašiai. Tai yra moteris verslininkės dirbančios kaimo vietovėse e, Tai yra moteris turinčios šeimos verslą arba turinčios ambicijų tokį verslą pradėti. Taigi kalbame apie moteris, kurios žemės ūkio sektorioje veikia kaip verslininkės. Yra ir kitas aspektas, tai yra moterų indėlis į ūkį, kitos mens vadovavimo ūkį. Tas darbas, moterų darbas ne visada yra pripažįstamas, tačiau jis yra labai svarbus, kaip ir sakė kai kurie kolegos. Aš norėčiau dabar akcentuoti e, pirmąjį aspektą, kuris nagrinėjamas pranešime e, integracijos aspektą. Manau, kad parama moterinims verslininkėms reikėtų didinti, įskaitant ir paramą moteriams dirbančiom žemės ūkio srityje. Jeigu pagalvotume apie, jau apie mot, jau galvotume apie moterų vaidmenį žemės ūkyje tik kaip mm, apie moterų vaidmenį šeimos ūkiuose, tai čia bereikalo e, viską pribotume. Bet manau, kad visų pirma, šioje srityje mums reiktų gauti e, patikimų duomenų iš komisijos ir valstybių narių. Reikia duomenų apie ūkininkavimą, apie moterų verslininkių verslą, kiek tų įmonių yra ir taip toliau. Taip pat būtų labai naudinga ir žengti šiek tiek atgal. Na, žinoma, mūsų tikslas yra emancipacija ir siekis, kad moteris, kurios dabar lik ir nematomos dirba žemės ūkėje, įgytų teisių. Lygiai toks pats svarbus dalykas yra ir mokymas. Mums reikėtų duomenų apie tai, kiek moterų, kiek jaunų moterų E, studijuoja žemės ūkį kolegijose ir universitetuose. Taip pat svarbus yra ir profesinis mokymas. Reikia siekti, kad moteris dirbančio žemės ūkėje taptų profesionalesnės. Turime pasirūpinti, kad jos pradėdamos verstis žemės ūkio veikla remtųsi tam tikrą informaciją, o tos veiklos imtųsi ir tos veiklos imtųsi ne vien todėl, kad tuo visada vertėsi jų šeima. Ir manau, kad jeigu tai darysime, auks visas sektorius. Mes dažnai sakome, kad moteris daugiau dėmesio skiria biologiniai įvairoviai, aplinkai, todėl reikia didinti ir ūkiuose vadovaujamas pareigas einančių moterų skaičių. Reikia nagrinėti įvairius ūkių nuosavybės aspektus, galimybę gauti mikrofinansus, mikrokreditų ir taip toliau. Reikia visapusiškai nagrinėti moterų vaidmenį, o valstybės narės turi būti raginamos priimti priemonės, kurios atitiktų tą kontekstą, kurio, kuriame gyvenama ir dirbama ir manau, kad pranešėjai turėtų taip pat labiau pasigilinti ir į žemės ūkėje dirbančių moterų socialinės teisės. Dažnai moteris žemės ūkėje dirba be jokių sutarčių. Ir e, reikėtų siekti, kad e, būtų labiau suprantama, ką daro moteris mo moteris ir tada galbūt jos sąmoningai rinks žemės ūkį kaip profesiją, o ne kaip joms primesta dalyką. Turime siekti, kad vietos institucijos teiktų paskatas moterims. Ir kad nebūtų taip, kad žemės ūkėje dirbtų tik ūkininkų šeimose gimusios moteris. Reikia siekti, kad um, atsirastų moterų, kurios pasirenka uh, dirbti žemės ūkiją. Paskatos turi daryti poveikį šiam sektoriui, reikia ir išteklių, kad būtų galima imtis priemonių skirtų moteriams. Reikia siekti, kad moteris taptų profesionalesnės, kad jos turėtų prieigą prie žemės ir taip toliau. Visos šios priemonės yra svarbios ir jos duotų naudos moteriams. Tačiau čia reikia remtis patikimais duomenimis ir turime suprasti, kad žemės ūkis yra tas rytis, kur yra labai didelių lyčių skirtumų. Ačiū dabar ponas Tarabela. Paprašysiu šešėlinių pranešėjų kalbėti glaustai, neilgiau kaip po tris minutės, nes priešingų atveju nespėsime laiku. Ne, Kalbėsiu pusantros minutės. Na, aš kaip ir kiti kolegos noriu padėkoti e, poniai Marijana Petir ir poniai Senra Rodrygės. E, aš manau, kad pranešėjas labai teisingai įvardė tas kliūtis, su kuriomis susiduria moteris kaimo vietovėse. Ir yra apžvelgiamos įvairios problemos, infrastruktūra, socialinės teisės, prieiga prie kreditų. E, taip pat ir svarbus ištekliai, pavyzdžiui, žemė. Ir taip pat reikėtų daryti nuorodą į prieigą prie švietimo ir moterų atstovavimą įvairiose organizacijose ir valstybinėse institucijose. E, kaimo plėtros kontekste. Taip pat aš manau, kad reikėtų akcentuoti ir dar keletą svarbių dalykų. Paminėsiu keturis. Visų pirma, nevienodas darbo užmokestis, e, vyrų ir moterų e, darbo užmokestis ir tų, to darbo užmokesčio skirtumai yra 10 procentų didesni šiame sektoriuje. Taip pat reikia galvoti ir apie moterų darbo sąlygas. Antras dalykas netolygi moterų prieiga prie e, nuosavybės, e, žemės. Mm, manau, kad moterų vaidmuo nėra čia pakankamai e, įvertinamas. Moteris dažnai yra laikoma tik savininko žmona. Mm, reikėtų įvertinti galimybės moteriams suteikti daugiau teisių. Ir Taip pat reikėtų numatyti ir bendras nusavybės teisės, kaip pavyzdžiui yra Belgijoje, pavyzdžiui, kai mokamos išmokos pagal BŽUP. Taip pat reikėtų ir peržiūrėti e, šeimos ūkių, e, apibriežti, kad moteris taip pat galėtų gauti profesinį mokymą ir taip pat reikia galvoti apie veik, veiklos diversifikavimą, pavyzdžiui, tiesioginę priekybą, taip pat e, agroturizmą. Tai galėtų būti veikla moteriams. Na, žinoma, ne visi tuo gali užsiimti, tačiau e, būtų galima numatyti tokią veiklą, tai padėtų e, derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. No. Maksimo dos minutos. Muchas gracias, señor Canavela. Dėkoju ponui Tarabela. Dabar ponė Vaina. <laughs> Muchas gracias. Eh, sumarme al agradecimiento. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti abiem pranešėjom. Mūsų nuomonė šis pranešimas yra geras eina tink, einama tinkama linkme. Noriu padėkoti pranešėjams už tai, kad jos įtraukė nuorodą į būtinybę teikti ypatingą pagalbą nuo smurto dėl lyties nukentėjusioms e, moterims kaimo vietovėse. Ir mes mm, frakcijos vardu pateiksime keletą pakeitimų, kad galėtume labiau pasigilinti į tam tikrus aspektus, kurie svarbus mūsų frakcijai. Krizė sukėlė labai didelį skurdą e, ir paskatino kraustimas iš kaimo vietovių. Tai ypač paveikė moteris. Taip pat moteris dirba pavojingomis, nestabiliomis sąlygomis. Ir taip, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad moteris dažnai neturi nusavybės teisų. Taigi reikėtų skatinti e, prieigą moteriams prie žemės išteklių, bet nepakanka vien suteikti moteriams žemės nuosavybę. Reikia galvoti ir apie, pavyzdžiui, e, žemės e, valdymo kooperatyvų principų. Reikia neužmiršti ir moterų pabėgėlių pažeidžiamumo ir migrantų darbuotojų pažeidžiamumo. Taip pat reikėtų neužmiršti ir to, kokiu nuogastavimu kyla dėl priekybos susitarimų, dėl kurių dabar vyksta dėrybos, tai yra ir TTIP, ir Mercosur ir taip toliau. Tokie yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėtų sutelkti dėmesį mano frakcija. O šiaip norėčiau dar kartą padėkoti abiem pranešėjoms. Ačiū. Dabar ponas Marsijėzi. Ačiū. E, visų pirma noriu padėkoti pranešėjoms, poniai Petir ir poniai Senra. Pritarėme e, pranešime pateiktiems akcentams. Mes e, taip pat manome, kad moteris yra diskriminuojamos Kaimo vietovėse paprastai nuos, ūkių nuosavybės teisės priklauso vyrams, būtent jie gauna finansavimą ir apskritai e, sprendimai ir politinių lygių ir kitais lygiais priimami vyrų, o moteris atlieka mažiau matomas užduotis. Mes taip pat ketiname pateikti pakeitimų. Mm, pasistengsime užsiminti apie dar vieną e, aspektą Tai yra dabartinį ūkininkavimo metodą, dabartinį ūkininkavimo modelį. Tai yra paprastai intensyvus ūkininkavimas, kurį dar labiau sustiprins tokie susitarimai kaip TTIP ir kiti. Mūsų nuomonė toks ūkininkavimo modelis dar labiau stiprina lyčių neligybę, didina lyčių neligybę. Mes žinome, kad e, dideli ūkiai, didelės įmonės dar labiau įtvirtina lyčių neligybę, nes reikia nemažų lėšų, norint įsigyti technikos, trašų ir taip toliau. Moterims lengviau gauti finansavimą, kai jos užsijima ekologinių ūkininkavimų, tačiau e, yra ir kitų aspektų susijusių su sveikata, e, trašų, pesticidų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas e, paveikia moterų reprodukcinę sveikatą. Bet to žinome, kad moteris daugiau e, užsieima ekologiniu ūkininkavimu ir prekiauja vietos e, priekyvietėse. Ir aš labai tikiuosi, kad bus labiau perinama prie tvaraus, prie tausaus ūkininkavimo. E, ir bus labiau skatinamas ekologinis ūkininkavimas. Tai būtų geras būdas siekti lyčių lygybės. Taip pat reikia daugiau mokslinių tyrimų, mokymų, turime finansuoti žemės ūkio projektus ir žinome, kad būtent e, ekologinis ūkininkavimas sukurs daugiau darbo vietų. Be to reikėtų keisti ir cheminės medžiagas, pesticidus, reikėtų rinktis kitokius produktus, kurie mažiau kenktų aplinkai ir žmonių sveikatai. Mes pasisakytume už vietos ūkininkavimo modelių skatinimą, kur moteris dalyvautų priimant sprendimus. Norėčiau pateikti ir dar porą pastabų. Mes manome, kad pranešime reikėtų užsiminti apie smurtą prieš moteris, tačiau tam reikėtų skirti atskirą punktą. Be to reikėtų e, galvoti ir apie transporto paslaugų tobulinimą tose vietovėse, kur smurtas prieš moteris yra įtin akti problema. Taigi tam reikia atskiro punkto pranešime. Be to, manome, kad svarbu vaidmenį galėtų atlikti ir geresnės viešosios paslaugos, ryšių ir transporto paslaugos. Pritarėme, kad reikia daugiau informacijos, duomenų, taigi reikia rinkti duomenys apie moterų vaidmenį kaimo vietovėse ir galvoti ir apie uh, kaimo plėtros programų poveikį lyčių lygybei. O baigdamas tiesiog pasakysiu, kad e, mano nuomonė svarbu gerinti ir moterų socialinės teisės. Taip pat turi būti ginamos jų paveldėjimo teisės, turi būti joms suteikta, daug, suteikta daugiau galimybių gauti mikrokreditų ir E, naudotis žemę. Tai yra esminės priemonės siekiant užtikrinti vyrų ir moterų lygybę kaimo vietovės. Ačiū dabar ponas Slimovič. Um, me... Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Marijaną Petir ir ponę Lydiją Senrą, parengus tokį gerą pranešimą kaip gerą tolimesnio e, darbo pagrindą sąlygos, kaimo sąlygų e, keičiasi, e, ypač turiu galvoje kaimiško, kaimiškas vietovės. Tačiau vis dėlto žemės ūkis niekada nebuvo deramai įvertintas. Yra vis dar netoligų, neligumų tarp vyrų ir moterų ir ES negali su tuo taikstyti patirtis. Todėl labai gerai, kad pranešimo pradžioj kalbama apie žemės ūkio daugia funkciškumą. Kalbama ne vien tik tai apie žemės ūkį, kuris gamina ūkio produktus, tačiau ir ten dėgiamos naujovės. Tačiau kalbam apie potencialą, kuris galėtų sustabdyti išsikelimą iš kaimų. Labai svarbu, kad moteris e, aktyviai dalyvautų formuojant šios ryties politiką. Labai svarbu, kad jos e, dalyvautų aktyviai interesų įvairiose organizacijose, kad deramai būtų atspindimos vyrų ir moterų perspektyvos, nes dabar ūkininkai per daug vyriškos lyties daug labai svarbu reikėtų, labai svarbu skatinti naujas pažangės ūkininkavimo formas ir dėl to kaimo vietovės pasidarys patrauklios moterims. Labai svarbu sudaryti geras sąlygas profesiniam mokymui, švietimui, sveikatos paslaugų teikimui, e, kurti infrastruktūrą tam, kad tikrai moteris galėtų dirbti. Ir čia noriu paminėti keletą dalykų, kuriais būtų galima pasiekti. Labai svarbu pripažinti mm, moterų ir vyrų bendrą nuosavybę. Ketvirtoj pastraipo tekste kalbama apie tai, tačiau reikėtų minti formuluoti ambicingiau. Mm, naujoviška verslininkystė. Manyčiau, kad moteris iš tikrųjų galėtų Tai jų daly, aktyvus dalyvavimas ūkiuose, apskritai užsiemimas verslu yra e, kelias į priekį. Reikia skatinti verslumą moterų E, turiu galvoje gamybą, e, priekybą žemės ūkio produktais, e, tradicinius amatus. Visa tai iš tikrųjų gali prisidėti prie naujoviškos vertės sukūrimo. Na ir baigdamas noriu pasveikinti pranešėjas už gerą pranešimą ir mūsų frakcija pateiks keletą pakeitimų susijusių su mano išdėstytomis mintimis. Pirmininkė, labai ačiū. Ir paskutinis, paskutinė šešėlinė pranešėja ponia Siminska. Labai ačiū ponia pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mes jau pasikeitėm preliminariomis nuomonėmis e, ir vėlgi pirmiausia norėčiau padėkoti abiem pranešėjom už tai, kad parengė dokumentą, kuris yra geras tolimesnio darbo pagrindas. Moteris kaimo vietovėse nėra homogeniška grupė, jų e, darbo gyvenimo sąlygos nevienodos. Ir e, būtent e, į tai orientuodamasi ir ketinu pateikti pakeitimų, nes, kaip suprantu, tekste daugiausia kalbama apie žemės ūkį, bet kita vertus yra ir kitų sektorių kaimo vietose, kurios nusipelno kurie nusipelno mūsų dėmesio. Antai kaimo turizmas, mm, transportas. Bet to turiu mm, moteris, kurios aktyviai veikia vietos politikos lygių ir panašius atvejus. Ir būtent tam ir e, pateiksiu pakeitimų kur bus kalbama ir apie moteris, kurios dirbdamos kartu e, išlaiko, rūpinasi šeima, tad reikėtų atskirai įvardyti tokių grupių moteris, nes būtent kaimo vietovėse, turiu galvoje pirmiausia Slovakiją, e, susidurėm su nemažai problemų kaimo vietovėse e, susijusių su socialiniu sektoriumi. Dar norėčiau, kad būtų atskirai minimos Romų moteris, nes Slovakijoje ypač daugelis Romų moterų gyvena kaimo vietovėse, susiduria su didžiulėmis problemomis. O šiaip pranešimas yra tikrai puikus ir laukiu, kol jis bus patvirtintas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pridurti kai ką. Dabar, ponia Kostinga, žodis jums. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, auch ich darf mich dem Dank an die Berichterstatter. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš irgi pradėsiu nuo padėko žodžių pranešėjams. Tai, kas jau čia buvo aptarta, iš tikrųjų labai gerai. O moterų komitete mes jau turėjom progą uh, aptarinėti šiuos klausimus anksčiau. Ir norėčiau pabrėžti, kokį gerą rezultatą pasiekė ponia Petir. Mes jau gerokai pasistumėjom diskusijose ir tikrai pritariu daugeliu minčių. Siekiant įtvirtinti lygybę tarp vyrų ir moterų, ypač kaimo vietovėse, tai reikėtų kalbėti apie uh, E, įvairias sritis. Bet minėtos tokios rytis, kuriuose, sakykime, tokia kaip socialinė politika, kuri nėra ES kompetencijos rytis, tai yra valstybių narių kompetencija. Žinoma, galima raginti valstybės narės vykdyti e, įsipareigojimus, bet reikėtų nepamiršti ir teigiamo klausimo e, pusės. Tai yra tai, ką moteris jau tikrai teigiamai veikia kaimiškose vietovėse ir mes galėtų, kaip mes galėtume sustiprinti tą jų vaidmenį ir išlaikyti jas. Kitas dalykas, čia buvo užsiminta apie e, skaitmeninimą, buvo kalbama, kad moteris, sakykime, kurios norėtų kurti savo verslą ir būtų nepriklausomos nuo, sakykime, kaimo infrastruktūrų, reikėtų sudaryti joms tokias sąlygas. Tam yra įvairių ES fondų, antai kaimo plėtros fondas ir panašių, iš kurių tikrai galima padėti tokioms tikslinėms moterų grupėms. Parama informacijos klaidai kitokios rūšės parama, bet dabar jau nemažai paramos skiriama. Kai kalbam apie moterų vaidmenį kaimo vietovėse, mes neturėtume išleisti iš akių ir teigiamų dalykų, nes vien tik tai nurodydami neigiamus dalykus, tai sunku bus e, šiaip jau uh, Mm, įtikinti visuomenę, kad šiaip jau moteris yra tikrai svarbiausios ar svar, labai svarbios kaimo vietovėse. Čia reikėtų kalbėti apie moteris verslininkės, apie moteris ūkininkės. E, jų būtent tos e, statusas labai įvairiai Mm, reglamentuojamas valstybėse narėse. Čia su, su tuo susiję klau, tokie klausimai kaip paveldėjimo ir panašiai. Mes neturėtume pamiršti teigiamų dalykų ir nepamiršti, kad kartu siekti, kad vis daugiau jaunų žmonių vis dėlto norėtų likti ir dirbti kaimo vietovėse. Labai ačiū. Dabar ponia Agnijų. Taip, čia jau buvo pasakyta labai gerų minčių. Iš tikrųjų, yra sričių tokių kaip socialinė e, politika, tai yra valstybių narių prerogatyva ir čia mes negalim kištis į tai. Valstybės narės žemės ūkio kaimiškose vietovėse labai daug, daug daro. Markas Tarabela jau išvyko, čia buvo kalbama apie atlyginimų, e, atlyginimų skirtumus e, moter, tarp moterų ir vyrų. E, aš pats, sakykime, turėjau patirties, įmonėse buvo įdarbinami tiek vyrai, tiek moteris. Uh, Bet aš prisimenu, prisimenu, e, prisimenu tuos laikus, kai, sakykime, tam tikrose e, žemės ūkio įmonėse tiesiog reikėdavo krauti labai sunkius maišus ir moteris tiesiog jų nepakeldavo. Ir tai, aišku, tas atlyginimų skirtumas buvo, jis buvo logiškas. Dabar pranešėja e, kalbama, kalba apie vėlgi apie tam tikras lėšas, kurios būtų orientuojamos mot, į moteris, bet čia vėlgi yra diskriminacijos užuomasga. Tad čia reikėtų elgtis atsargiau. Nereikėtų tiesiog apversti visko aukštyn kojim ir nenumatyti diskriminuojamų dalykų. Ką yra tokių pavyzdžių, sakykime, kai moteris paveldi, sakykime, 500 hektarų ir jos kreipiasi e, į ES fondą ir gauna daugiau lėšų už tai, kad jos moteris, negu vyras paveldėjęs ten 50, daugiau, sakykime, hektarų, bet e, vėlgi. Toliau kalbama apie ūkininko profesiją, tačiau tai nėra profesija tikrąją prasme, tai yra uh, E, priekybą, sakykime, nes e, kalbama apie žemės ūkio produktų gamybą ir pardavimą. Tad e, tokios profesijos kaip apskaitininko, buhalterio yra profesijos, bet ūkininko profesija yra iš tikrųjų, tai yra prekybininkai. Ponas Prošpal. Labai ačiū. Tikrai labai įdomus pranešimas. Tad turėtume ne vien kalbėti, bet ir nuveikti kai ką. Ir e, apie tai kalbėjo prieš mane, kalbėjo kolegos, bet buvo nurodyti ir tokie dalykai, kurie nepatenka į ES kompetencijų sritį. O Bet kita vertus, e, taupimo politika ir, ir bankų įsiskolinimų išpirkimas, e, tai vėlgi irgi nėra iš tikrųjų tarsi ES politika. Ir dabar dėl to, mat, sakykime, mano pač, paties e, šalyje ten vietoje uždaryta ligoninė, išnyko viena ir kita socialinė struktūra. Tad ir vėlgi e, transporto galimybės labai su, sumažėjo. Aš čia kalbu apie savo paties rinkiminę apygardą. Ir dėl to žmonės tiesiog norėjo išvykti iš, e, iš kaimų, bet ne tai, kad jie norėjo, bet tiesiog dėl politikos e, įgyvendinamos jie buvo priversti palikti. Uh, Nes e, vėlgi, kai e, išperki bankus, bankų skolas, tai aišku, tada pinigų nebelieka vietos ligoninėms išlaikyti. Aš čia nelabai gerai gal pasakiau, bet pasakiau tai, ką norėjau pasakyti. Ponas Des, labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū visiems kolegoms, kurie dirbo su šiuo pranešimu. Frakcijos vardu norėčiau padėkoti poniai Petir. Grįšiu prie pono Kestingerio minties. Čia mm, žemės ūkis, socialinė politika e, labai nevienoda valstybėse narėse, tai yra valstybių narių kompetencija. Aš savo laiku buvau savo šalies parlamento narys, mes e, šiaip rengiam, keitėm įstatymus, Ir savo laiku mes sutarėm, politinės partijos sutarė, kad turėtume numatyti draudimą e, žemės ūkija e, dirbantiems žmonėms ir taip pat, e, kad, būt, kad numatyta būtų, numatytos privalomos įmokos į draudimo sistemas. Moteris savo laiku uh, E, skundėsi, bet dabar jos džiaugiasi, nes jos gauna pensiją. Tad panaš, tokie ir panašus sprendimai turėtų būti priimami nacionaliniu lygiu, kad moteris būtų geriau, būtų numatytas geresnis socialinis draugimas, draudimas. E, situacija kai, ES šalių kaimo vietovėse labai nevienoda Aš pats iš Bavarijos regiono. Pas mus yra 1,7 procentai nedarbių, bet kita vertus mes turim tvarkytis patys savo, savo vietoje, priimti sprendimus nacionalinių regionių vietos lygių. Ne, Tad e, ka, ūkis iš tikrųjų ar kaimas priklauso kartu ir nuo moterų buvimo įvairiuose mm, struktūrose ir tai, kad jų darbas būtų pripažįstamas. Toliau kita kalbėtoja. Mano galva, e, kalbėję kolegos jau paminėjo labai svarbių dalykų Bet e, tai, kas svarbu, e, kad reikėtų vis dėlto įvardyti, suvokti moterų vaidmenį kaimo vietovėse. Buvo paminėta e, bendrų visoms valstybių narių kaimo vietovėms panašių problemų, sakykime, atlyginimų, netoligumus atlyginimų tarp vyrų moterų, kartu prieigos kliūtis, prieigos prie viešųjų paslaugų kliūtis ir panašios problemos. Tad e, mes turėtume nurodinėti šituos dalykus, tiesiog ištirti moterų e, padėtį ir moterų vaidmenį kaimo vietovėse. Keli kalbėtojai paminėjo moterų, tiksliau paminėjo kompetencijos klausimą, būtent kokios, kok, kokie sektoriai yra kieno kompetencijos. Lyčių lygybė iš tikrųjų mes, pri, mes galim prisidėti prie jos klaidos. Ir tas mūsų pranešimas parengtas savo iniciatyvą, tai rekomendacija, rekomendacijos valstybėms narėms, uh, būtent ta prasme, kiek jos galėtų skatinti vyrų ir moterų lygybę kaimo vietovėse. Taip, suprantu, yra teisinis pagrindas valstybėse narise nevienodas, bet mes tikrai galim teikti rekomendacijų valstybėms narėms, kaip šios galėtų e, įtvirtinti vyrų ir moterų moterų lygybę. Ir um, aš tikrai esu tikra, kad abi pranešėjos kartu su šešėliniais pranešėjais prie to sieks ir tą padarys. Dėkoju. Atrodo, kad daugiau niekas žodžio neprašo. Norėčiau paklausti, ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti. Komisija, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš neturiu daug ką papildyti. Manau, kad pranešimas puikus ir komisijos tarnybos pritarė daugeliu argumentų, kurie buvo pristatyti. Aš manau, kad mes turime politinės priemonės, kurios galėtų būti labai veiksmingos, jei to norėtų valstybės narės ir regionai. Aš manau, kad iš ties reikėtų atkreipti regionų dėmesį į šias priemonės, ypač kai kalbame apie kaimo plėtros priemonės. Ten yra labai daug galimybių, kurios galėtų pagerinti moterų gyvenimą kaimo vietovės ir taip pat padėtų pritraukti investicijų, galėtų užtikrinti pagrindinės paslaugas, taip pat žmogiškųjų išteklių mokymą. Galima būtų prisidėti prie ūkių ir verslo vystimo kaimo vietovėse. Tas priemonės leistų uh, užtikrinti ir nuosavybės teisę. Visa tai yra suderinama su kaimo plėtros politika. Pirmininkė, aš turiu svajonę. Aš labai norėčiau pagerinti skaitmeninės paslaugas. Aš manau, kad skaitmenizavimas gali išties situaciją, pakeisti situaciją, tai gali suteikti daugiau galimybių moteriams kaimo vietovėse, tad reikėtų veikti ir šioje srityje. Baigdamas pirmininkė, noriu pasakyti štai ką finansinės priemonės, kurias mes rengiame, gali prisidėti prie problemų sprendimo ir padėti panaikinti barjerus, dėl kurių negali gauti kredito moteris paskolos. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar norėčiau paklausti, ar bendra pranešėjai norėtų pasisakyti dar kartelį. Pane Sandra. Dėkoju. Na, nelabai ką čia be pridėsi. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Yra tokių pranešimo aspektų, kuriems buvo išreikšta parama ir manau, kad toliau čia dirbsime. Be to buvo pateikta nemažai pakeitimų, dar bus pateikta naujų ir mes pasistengsime visą tai įtraukti. Dabar ponė Peter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiose diskusijose. Dėkoju ir tiems, kurie ketina pateikti pakeitimus. Noriu pabrėžti, kad kalbant apie Žemės ūkio vystimosi fondą, tai ten yra numatyta parama ir moteriams, bet valstybės narės kol kas tą paramą nepasinaudojo. Norėčiau sureaguoti į tuos pasisakymus, kurie kėlė klausimus dėl moterų vaidmens. Yra du aspektai - nediskriminacija ir lygybė. Šie principai turi būti taikomi valstybėse narėse ir jų taikymas užtikrins, kad vyro padėčiai taip pat nebus pakengta. Tai yra tokie du pagrindiniai gyvendinimo principai. Buvo pateikta pastabų ir apie ES kompetenciją. Mes atsižvelgėme į subsidiarumo principą. Mes matome čia tam tikrų sunkumų, bet e, šiuo atveju tiesiog teikiame rekomendacijas. Mes suprantame, kad negalime kištis į valstybių narių kompetenciją. Visgi, kai matome kažkokią problemą, tai reikia apie ją kalbėti. Noriu pasakyti, kad dar buvo išsakyta pastabų apie pakeitimus, kurie mano supratimu jau nepatenka į šio pranešimo sritį. Mūsų pranešimas negali būti pernelyg platus, negalime čia kalbėti apie priekybos susitarimus ir specialius deleguotusius teisės aktus. Tarkime, ekologinį, ūkininkavimą, aplinkosaugą. Jeigu įtrauksime visus tuos aspektus, tai tuomet jau nukrypsime nuo savo pasirinktos srities. Aš norėčiau paprašyti visų kolegų laikytis mūsų komitetams priklausančios kompetencijos. Dėkoju. Podziękowania i gratulacje od siebie dla pani. Labai ačiū. Aš norėčiau pritarti ir padėkoti visiems bei pasveikinti pranešės. Dėkoju už šias diskusijas. Manau, kad padaryta puikia pažanga. Jau dabar matome lygybę. Labai daug nuveikėme, kad kovotume su diskriminacija. Aišku, dar yra pavienių atvejų, bet bet kuriuo atveju mes padarėme labai didžiulę pažangą. Buvo paminėtos kai kurios problemos ir dažnai jos yra susijusios su pačiu profesijos pobūdžiu dažnai moteris dirba ne žemės ūkio srityje. Moteris gali, pavyzdžiui, prisidėti prie žemės ūkio veiklos, turėdamos kitą pelno šaltinį. Noriu pabrėžti, kad ir skaitmeninimo aspektas yra labai svarbus. Noriu atkreipti dėmesį, kad per laiką situacija visiškai pasikeitė. Pavyzdžiui, prieš 40 ar 50 metų mano e, motina privalėjo dirbti, tačiau viskas keičiasi. Tai nereiškia, kad nereikia siekti geresnės padėties, bet e, turime kalbėti apie konkrečią situaciją, apie paskolų gavimą, pas, paslaugų gavimą ir taip toliau. Noriu priminti, kad iki lapkričio 14 dienos galima teikti pakeitimus. Manau, kad galėsime patvirtinti šį pranešimą vasario mėnesį. Dabar dar kartą noriu padėkoti už jūsų įnašą. Ir taip pat dėkoju moterų teisų komiteto pirmininkai, kad pakvietė